ačiū ponė pirmininkė už tai, kad vadovaujate šioms diskusijoms ir kitoms taip pat šiandien. Dėkoju ponė Mastrom, dėkoju visiems už diskusijas, mėly kolegos. Kita sesija prasidės rytoj 8.30 ryte ir dabar linkiu jums visiems puikaus vakaro pabaigos.